parlamento interneto svetainę. Taip pat noriu informuoti, kad buvo pasirašyta kai kurie e, aktai ir trečiadienį mūsų pirmininkas pasirašys devynis aktus pagal įprastinę teisėkros procedūrą pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 78 taisyklę. Tie visi aktai bus išvardinti šio posėdžio protokolą.